Okay, colleagues, can I... Kolegos, tęsame posėdį. Šiandien turime du klausimus darbo atvarkėje. Prieš koordinatorių posėdžio pradžią. Pirmasis yra tyrimo dėl TNT finansavimo priemonių pristatymas. čia yra atvykęs ponas Hub van Esenas iš Niderlandų ir ponas Robertas Beinas, atstovaujantis ITS Lyco mieste. Junktinėje karalystėje. Jie pristatys savo tyrimus. Ponai, prašyčiau kalbėti nelgiau kaip po 10 minučių. Ir po to komiteto nariai, aišku, turės klausimų. Bus kalbės tik tai vienas e, iš prelegentų, taigi jūs turite 20 minučių. Taigi, tyrimo dėl TNT finansavimo priemonių pristatymas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mus pristatyti šį tyrimą dėl transporto infrastruktūros e, tyrim, finansavimo priemonių tyrimą. Mes jį atlikome CE Delft kartu su dviem partneriais, tai yra ITS Leads ir IPR ir kitos nepriklausomais konsultantais Junktinėje karalystėje. Svarbiausias tyrimo tikslas buvo pateikti finansavimo priemonių ir šaltinių ES transporto infrastruktūrai e, peržiūrą, ypač daugiausia dėmesio skiriant TNT. Kaip ten bebūtų, už infrastruktūrą moka vartotojai arba mokesčių mokėtojai, tačiau mes, aišku, išvelgėme, kas yra ir už to. Taip pat žiūrėjome, kokie yra susiję klausimai, strateginio suderinimo klausimai, veiklos suderinimo administracinių pajėgumų klausimai. Taip pat mes įvertinome įvairias galimybės numatytas komisijos pasiūlymuose dėl transporto infrastruktūros gairių ir kitų dalykų susijusių su transporto tinklų finansavimu. Taip pat analizavome E, kokios galimos yra rekomendacijos šioje srityje. Pradžiai galima pasakyti, kad ši politika yra svarbi ES transporto politikos dalis jau keletą dešimtmečių. Būtų galima priminti šios politikos pagrindinius tikslus. Jie yra susijęs su vidaus rinka, geresnę prieigą įvairiose valstybės narėse tiek krovinių vežimui, tiek keliaivių vežimui prie transporto infrastruktūros. Na ir pastaruoju metu klimato kaitos sušvelinimo tikslai. Kiti tikslai yra ekonominė, socialinė ir terinė sanglauda. Taip pat reikia pabrėžti, kad čia siekiama europinės pridėtinės vertės. Tai yra tinklai, kurie yra vertingi visai Europos Sąjungai. Pats TNT apibrėžimas apima didelio atstumo krovinių ir keleivių vežimą tarp ES valstybių narių. Ši ši, ši politikos sritis susilaukia ES įnašo į infrastruktūrą ir šio finansavimo laikotarpio metu tai sudaro 52 milijardus eurų. Ir čia neįeina Europos investicijų banko paskolos. Lentelėje pateikiamos ten išlaidos ir ES finansavimo dalis per praėjusį ir šį ir kitą finansavimo laikotarpį, kaip matote, skaičiai didėja. 52 milijardai, kuriuos minėjau antroje skiltyje. Tai yra tiesiogiai iš ES skiriamos lėšos. Taip pat dar yra investicijų banko paskolos, kurios sudarė 41 milijardą 2006 metais, ta suma padėjo iki 53 milijardų e, dabartinėje finansinėje perspektyvoje. Taip pat matome viršuje parašyta, kad bendras finansavimas laikui bėgant didėja nuo 300 milijardų 2006 metais iki 390 milijardų dabartinių laikotarpių ir pasiekė Baltosios knygos tikslus, kurie turėtų sudaryti 540 milijardų eurų kitų finansavimo laikotarpių. Tai yra, tai yra nemenkas padidėjimas. Čia parodyta, kaip tai pasiskirsto tarp ES naujųjų 15, 15 e, narių ir naujųjų valstybių narių, tai yra EU12. Toliau pateikėme daugiau detalios informacijos ir pačioje ataskaitoje apie įvairius šaltinius ir priemonės. Kaip matome, pati TNT programa sudaro 8 milijardus Tai yra daug mažiau negu pateikiama iš regionės plėtros fondo ir sanglaudos fondo. Iš jų abiejų skiriama beveik 80 milijardų eurų, bet čia yra ne tik ten programai, bet ir kitai, kitoms infrastruktūros programoms. Taigi, kaip matėme anksčiau, TNT yra skiriama apie 44 milijardus. Europos investicijų banko dalis sudaro 53 milijardus ir, kaip matome, yra skirtumų kofinansavimo dydžiuose. Čia nurodyti maksimalus kofinansavimo dydžiai. Toliau patikėme grafikus, kurie rodo kiek lėšų skiria valstybės narės. Kairėje pusėje matome, kad iš 390 milijardų dabartinių laikotarpių beveik 3 ketvirčius sudaro kiti šaltiniai, tai yra nacionalinė vyriausybė ir kitų investuotojų lėšos, galbūt regioninė valdžia, 14 procentų yra iš EIB, o likusios e, lėšos yra iš TNT programų Sanglaudos fondų ir EDF. Dešinėje matome, kaip pasidalyja prioritetiniai projektai, e, svarbiausi projektai ir kitos TNT dalys. Matome, kad TNT programa daugiausiai dėmesio skiria prioritetams projektams, o kitos finansinės priemonės finansuoja ne prioritetinius ar kitos prioritetas priemonės ar kitus prioritetus. Toliau matome apžvalgą, kokiams svarbiausiams transporto rušims išleidžiamos lėšos. Matome, kad geležinkeliams ir keliams išleidžiama panašiai, šiek tiek daugiau geležinkeliams ir daug mažiau skiriame daugia modaliniam transportui ar vandens keliams. Taip pat įdomu iš šios skaidrės pamatyti, kad kad TNT programos rėmose didžioji dalis skiriama e, geležinkeliams ir e, vidaus vandenims, o iš sanglaudos fondo daugiau lėšų skiriama kelių transportui. Toliau matome detalės apie e, sanglaudos ir EDF fondų išlaidas. Tai yra duomenys, kurie buvo turimi praeis 10 e, metų rugsėjo mėnesį. Matome, kad, kad yra skirtumų tarp to, kas yra skirta ir kas patvirtina ir kas yra skirta tik dalis yra skirta konkretiems projektams, o keliams nacionaliniams e, autos e, keliams yra šiek tiek daugiau negu geležinkeliams. Taip pat bandome pateikti pavyzdžių, kaip viskas veikia konkrečiai. Pavyzdžiui, turime šeštąjį prioritetinį projektą Turas Bordo Prancūzijoje bendra suma sudarė 7,8 milijardus eurų. Iš sąrašo matome, kad yra daug įvairių finansavimo šaltinių, kurie čia naudojami iš Prancūzijos geležinkelių valdymo įstaigos, iš vyriausybės, komercinių bankų, Europos investicijų banko, komercinių bankų paskolos naudojamos su Prancūzijos valstybės garantijomis. Kaip matome iš pavyzdžio, viskas yra gana sudėtinga ir naudojama daug priemonių realiai. Per kitą finansavimo laikotarpį matome, e, kokie bus skaičiai. Ten programoje šiuo metu yra 8 milijardai. Ja pakeis vėliau Connecting Europe priemonė. Ir čia komisijos pasiūlymas numato 31,7 milijardus eurų, tai yra daugiau negu ten te programoje. programoje. Reikia pabrėžti, kad 10 milijardų bus skirta iš sanglaudos fondų. Ir apskritai manome, kad e, sanglaudos fondo e RDF e, lėšos sudarys 41 milijardą ir Čia daroma prielaida, kad ten T dalis bus ta pati kaip ir dabartinio finansavimo laikotarpiu. Taigi sudėjus abi sumas gauname 31 plus 31. Taigi iš viso susidarytų maždaug 63 milijardai eurų. Iš EIB pusės dar neaišku, kadangi viskas priklausys nuo paklausos. Svarbus komisijos pasiūlymo elementas yra projektų obligacijos. Nenoriu detaliai apie tai kalbėti. Tačiau labai trumpai galima paminėti, kad idėja yra tokia, kad tai pagerintų projektų kredito reitingą, kad būtų galima pritraukti privačius investuotojus. Tokia yra pagrindinė mintis. Tai yra būtų e, perkamos garantijos, perkeliant e, kai kurią riziką Europos investicijų bankoj. Numatant tokias garantijas, e, multiplikatorius, kurį multiplikatorius būtų maždaug pritraukiant kitus investuotojus būtų 15-20. Tai reiškia, kad kiekvienas milijonas išleistas obligacijoms e, pritrauktų 15-20 milijonų privataus kapitalo. Na ir argumentai tokias priemonės kuriant yra sukiję su rinkos nesėkmėmis, tai yra, kad būtų sprendžiamas tokios problemos. Aiškaus atsakymo negavome, kokių rinkos nesėkmių atvejus išsprendžia e, šita priemonė, ar tai yra skirta išvengti to vengimo rizikuoti, ar, ar ko kito. Šiuo metu vyksta bandomoji stadija 12-13 metais e, ir jiems numatyta 220 milijonų eurų e, tiem, toms projektiniams projekto obligacijams. Taip pat kitas elementas yra privačioji vieša partnerystė. Mes bendrai vertiname, kiek tokia partnerystė naudojama TNT projektuose ir kokia yra patir, paslaptis. Mano kolega yra, e, yra ekspertas šioje srityje ir galėtų daugiau apie tai papasakoti, jeigu bus klausimų. Tačiau mūsų išvada yra, kad tokia partnerystė yra naudinga, jeigu tinkamai taikoma ir e, naudojami, naudojamas geros įsigijimų e, konsultacijos. Partnerystė yra šiek tiek rizikinga, priklaus, priklausomai nuo to, kokia partnerystės forma pasirenkama. Ir remiantis rezultat, su rezultatais ir tais mokėjimų mechanizmais gali būti tam tikros rizikos. Taip pat reikia pabrėžti, kad partnerystė neturėtų būti tvirtinama, kad projektai būtų išimti iš vyriausybių balansų. Netaip reikėtų naudoti tokią partnerystę. Toliau, mūsų pasiūlymai pagal. E, tai yra pasiūlymai ir e, mūsų analizė tų pasiūlymų. TNT politikos peržiūros atliktos 90 metais išvados buvo, kad daug prioritetinių projektų atsilieka nuo grafiko. Viena iš priežasčių yra nepakankamas projektų finansavimas peržiūroje padaryta išvada, kad daugiau dėmesio reikės skirti tarp valstybinėms jungtims, nes e, čia galima ten tai pavadinti blogai sujungtų nacionalinių projektų e, lopiniu. Todėl e, tikslas ir yra pereiti nuo to lopinio prie bendro tinklo. Tarpusavio sąveika tarp tinklų yra labai svarbi problema ir intermodalinę integraciją. Jeigu pažvelgsime į naujus pasiūlymus, tai šie, šios pasiūlymus galima rezumuoti taip. Šis lopinys e, susideda ne iš prioritetinių projektų, o iš pagrindinio tinklo apibriešties. Būtent tokį tinklą reikia, reikėtų sukurti skirtumas yra gana svarbus palyginti su ankstesne politika. Kitas elementas yra 10 milijardų iš sanglaudos fondo skirimas e, Connecting Europe priemoniai. Tai būtų būdas didesnį prioritetą suteikti pagrindiniam tinklui. Penta programos biudžetas arba dabar jau Connecting Europe prie, priemonės biudžetas padidėja. Na ir projektinės obligacijos yra priemonės pritraukti daugiau pinigų ir investuoti į tinklus. Na ir paskutinis dalykas, tai yra strateginis derinimas yra geresnis. Jeigu pažvelgsime į šį strateginį įvairių finansavimo priemonių suderinimą, matome, kad Paskutinėse pasiūlymuose tikslai ir priemonių prioritetai yra daug geriau suderinti. Turint galvoje tarp valstybinės jungtis, klimato tikslus, tarpusavio sąveiką. Šie dalykai pasiūlymuose aiškiau uždėstyti. Prioritetai e, yra suskirstyti geriau pagal priemonės, tai yra 10 milijardų pagrindiniams tinklams, Taip pat numatytas didesnis konfinansavimo dydis, tai yra 10 procentų klimato tarprastybiniams projektams. Ir sanglaudos politikoje bus numatytos ex ante sąlygos projektams. Tačiau mums atrodo, kad e, žvelgiant e, apskritai į visus pasiūlymus, trūkstamas elementas yra TNT indėlis į galutinius tos tikslus e, CO2 išmetalų mažinimo, e, transporto rušių pasidalymo yra neaiškus. Toliau operacinis sudarinimas ar veiklos sudarinimas. Svarbu pabrėžti, kad e, fokusas transporto rušims tarp įvairių priemonių gana skirtingas. Rodžiau anksčiau jums grafikus. Matėme, kad TNT programoje daugiausia finansavimo skiriama geležinkeliams ir vidaus vandenims, o iš kitų priemonių keliams. Tačiau jei pažvelgsime į pagrindinius e, RDF ir sanglaudos fondų tikslus, tai yra suprantama, nes RDF ir sanglaudos fondų tikslai yra kiti negu TNT programos ar Connecting Europe priemonės. Tačiau jeigu palyginsime išlaidas su tikslais e, pagal Baltąją transporto knygą, yra pavojus tos, kad jeigu dabar išleisi daug pinigų kelių transportui, tos lėšos gali būti užšaldytos ir gali na, neleisti pasiekti Baltosios knygos tikslų. Taip pat labai svarbus yra strateginių prioritėtų materializavimas. Pavyzdžiui, turime 10 procentų aukštesnio kofinansavimo dydžio kriterijų. Ir tai susijęs su tarpvalstybiniais ir klimato tikslais. Ir aišku, viskas čia slepiasi detalės, reikia aiškiai išsiaiškinti, kas slypi tose detalėse. Administraciniai pajėgumai yra taip pat svarbus klausimas ir svarbiausi iššūkiai yra pateikti gerą projekto apibriežti ir gerai parengti projektą, nes dabartiniais atve, projektų atvejais kartais e, tie dalykai yra gana silpni. Taip pat gana sudėtingas koordinavimas tarp paraiškos ir uh, pirkimų proceso, ypač privačių viešųjų partnerysčių atvej, atvejais. Na ir tuos problemus galima spręsti numatant aksantės sąlygas partnerystės kontraktuose, taip pat e, daugiau panaudojant EPEC ir JASPERS, sprendžiant tokias problemas. Na ir didesnė koordinacinė tarp Jaspers ir e, centralizuotai valdomų fondų e, būtų svarbus dalykai. Dar keletas dalykų iškėjantis iš analizės. Visos politikos efektyvumas priklauso nuo vėlesnių dokumentų efektyvumo. Aiškus yra tikslai, tačiau klausimas, kaip jie yra realizuojami teisingas, teisingi pagrindai yra svarbu, tačiau to nepakanka. E, kitos sąlygos yra deleguoti teisės aktai, partnerysčių kontraktai, projektų atranka, vertinimas yra taip pat svarbus. Pabrėžiant prioritizavimą, prioritizavimą, išleidžiant ES lėšas, galima pasakyti, kad jeigu žvelgsime į politikos galtinius tikslus, tai ekonomikos ir klimato tikslai nėra visą laiką labai. yra aiškus ir e, e, jie yra dominuojantis, tačiau vertinant, kaip toks poveikis yra įvertinamas TNT projektuose, tai nėra visą laiką aišku ar skaidru. Galima galbūt abejoti netgi, kop, kaip kiek pakankamai poveikis ekonomikai ir klimatui yra įvertinti. Tai galima, aišku, pagerinti, numatant griežtesnius reikalavimus e, eismo modelių kūrimui ar taip pat kvantifikuojant poveikį klimatui. Galima įsivaizduoti metodologiją, kaip įvertinti poveikį klimatui, da, kurį daro TNT projektai. Kaštų ir naudos analizė yra taip pat aiškiai metodika vertinant e, projektų išlaidas ir naudą. Ir tai būtų galima pagerinti taip pat. Aišku, e, visų šių dalykų patvirtinimas nepriklausomų organizacijų taip pat būtų naudingi. Tokias priemonės galima taip pat naudoti kaip pagrindą nustatant prioritetus ar kofinansavimo dydžius. Kitas elementas išiškėjantis iš analizės yra ryšys su kitomis politikos rytimis. Pavyzdžiui, išorės e, išlaidų internalizavimas. Čia turime dviejopą ryšį. Mokesčiai gali uh, suvaidinti savo vaidmenį finansuojant infrastruktūrą. Jeigu to teigiai mokesčiai už naudojimas infrastruktūra gali padėti pritraukti ir privačius investuotojus. Tačiau jeigu pažiūrėsime, kaip jie traktuojami šiuo metu, ypač sanglaudos fonde, tai vartojimo mokesčiai yra neskatinami, nes jie iš, atimami iš projektų sumų. Vartojimo mokesčiai yra privalomi geležinkeliams, bet ne keliams. Taigi tam tikrų mastų pirmybė teikiama e, kelių projektams. Iš dalies tai e, bandoma spręsti šiuose pasiūlymuose, bet ne iki galo. Siejant įvairias politikas galima įsivaizduoti, kad priori, prioritetų nustatymas kai kuriuose projektuose gali būti susijęs su vartojimo mokesčių ir išorės e, išlaidų internalizavimu. Taigi yra daug galimybių sustiprinti e, e, ryšį su pagrindiniais tikslais ir kitais e, politikos tikslais. Kitas klausimas yra naujoviškų finansavimo priemonių panaudojimas. Mūsų analizė rodo, kad tai gali padėti užkimšti tą finansavimo spragą ir sumažinti finansavimo naštą viešam sektoriui E, privati, privačių investuotojų disciplina taip pat galėtų būti naudinga. E, Naujoviškams finansų instrumentams reikalingas konsolidavimas, e, standartizavimas ir mes bandome savo ataskaitoje pateikti įvarylytą apžvalgą, tačiau viskas yra gana sudėtinga ir e, didelis įvarlipiškumas tarp tų naujoviškų instrumentų nebūtų naudingas. Na ir pagaliau, kalbant apie šios, e, šios priemonės, reikia galvoti apie tai, kokias, kokios rinkos trūkumus tokios priemonės bando padėti išspręsti. Na ir pagaliau, kai išvelgėme į visus šios pasiūlymus, Mes, mums atrodo, kad viskas, viskas yra skirta tam, kad būtų užbaigtas pagrindinis e, tinklas pagal Baltąją knygą, tačiau mes manome, kad yra tam tikrų pavojų, kad kai kurios dabartinės problemos susijusios ypač su finansavimu iki galo nebus išspręstos. Žinome, kad turime ekonominę krizę ir e, tokia perspektyva nėra labai palanki. Todėl mes manome, kad reikia turėti tai galvoje ir galvoti apie alternatyvius scenarius. Kas atsitiktų, jeigu nebūtų skirta pakankamai lėšų. Ir mes manome, kad tokiais atvejais būtų galima labai griežtai prioritizuoti. Pavyzdžiui, jeigu nėra pakankamai pinigų, tuomet reikia pasirinkti ir kokiu pagrindu reikėtų rinktis. Mums atrodo, kol kas tokie klausimai nėra pakankamai aptarti, pavyzdžiui, CO2 reitingavimas ar kiti dalykai. Taip pat daugiau dėmesio vartojimo mokesčiams galėtų padėti išspręsti finansavimo problemą, o tokios priemonės kaip kaštų ir naudos analizė galėtų padėti pagerinti viešųjų išlaidų pateisinimą. Na ir pagaliau tai galėtų padėti užtikrinti, kad atliktos investicijos prisidėtų prie pagrindinių tikslų pasiekimo. Tai yra dekor, e, transporto dekarbonizavimas ir ekonominių tikslų siekimas, ekonominių tikslų susijusių su transportu siekimas. Tai yra labai e, trumpa mūsų e, tyrimo apžvalga. E, labai ačiū uždėmesi. Much, ačiū, ponė Van Essen. Yra septyni kalbėtojai mano sąraše. Turime 25 minutės. Kalbėtojai yra jau aštuoni. Taigi, dvi minutės kiekvienam kad visi suspėtų pasisakyti. Pradėsime nuo pono Groš, EPP vartų, prašau, Matiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai labai trumpai kalbėsiu. Manau, kolegos turi daug klausimų ir pastabų. Pirmiausia, ačiū už suteiktą informaciją. Norėčiau uh, tris paprastus klausimus pateikti. Pirma, šiuo metu pradedam mas bandomoji uh, projektinių obligacijų fazė. Tai yra viena iš vadinamųjų finansavimo galimybių transeuropiniams tikslams, tinklams. Ar neregite prieš priešos tarp to, kad projektams reikia daug lėšų ir iš kitos pusės tikslų kurioje nustatyti baltojoje knygoje dėl judumo ir kurie apima mm, aplinkos socialinius e, transporto aspektus. Antrasis klausimas. E, praeitie daug ginčiamės apie finansinius instrumentus. Jūsų nuomonė, ar dabartiniai pasiūlymai yra realūs, atsižvelgiant į finansinę politinę situaciją mm, pasaulio šalyse, ir ypač valstybėse narėse, gal nereiktų apsiriboti tik Graikiją, pagalvoti ir apie kitų šalių situaciją, ar joms užteks jėgų projektus įgyvendinti. Trečiasis e, klausimas - naujieji instrumentai, kaip projektinės obligacijos. Koks yra santykis tarp naujų ir senųjų instrumentų? Kokią pridėtinę vertę turi naujieji instrumentai? Ar naujieji instrumentai panaikina praeities spragas, o gal tai tiesiog naujas kelias užtikrinti, kad ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai būtų tinkamai vykdomi arba kad paprašiau mums būtų įdomiau e, gyventi. Ponas Alkadravė, prašom. Ačiū. Ačiū už prezentaciją. Keletas dalykų. Jūs sakėte, kad ten te atveju nelabai aišku, kaip gairės e, padės pasiekti Baltosios knygos tikslus. Sakėte, kad tai ne visuomet aišku. Iš kitos pusės turime pavyzdį, kaip remiantis techninėmis specifikacijomis. Kaip kad pavyzdžiui reikalavimas atitikti tam tikras specifikacijas, kad ten tai finansavimas būtų gaunamas, e, gali būti susijęs su reikalavimu pritaikyti e, tarp intermodalumą transporte, kad būtų galima finansuoti įvairias transporto rušis. Jūs juk atlikote tyrimą, gal turite kokių minčių. Būtų įdomu sužinoti, Kokiusgi tikslus e, būtų galima pasiekti gairių pagalba, kokias sąlygas būtų galima ten iškelti. Aš ypač galvoju apie išorinių kaštų įtraukimą. Kaip kolega pažymėjo, biudžetinė situacija sunki, mums reikia 500 milijardų, dalis pinigų ateis iš tiesioginių subsidijų. Ar išsiaiškinote, gal kitose sritise buvo primta priemonių, kurie apsunkina mūsų e, tikslus. Na, pavyzdžiui, padidinti kapitalo reikalavimai finansų sektoriui, tai yra bankų situacija e, pasikeitė, jie privalo būti atsargesni finansuodami projektus. Kaip tai gali takoti projektinių obligacijų e, ateitį? Jūs minėjote, kad reikia didesnio nuoseglumo tarp įvairių ES paramos me mechanizmų. Mes turime TNT, mes turime Europos investicijų banką ir kitus galimybės. Gal turite kokių pasiūlymų ar idėjų, kaipgi mes Europos investicijų banką galėtumėme priversti taip, kad mes pasiektumėme ten tai tikslus Aišku, ten taip pat reiks tam tikros sąlygiškumo. Dėkui. Ponas Debaker. Mm. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už labai įdomią ir tikrai gerą analizę. Aš turiu tris klausimus. Akivaizdu, kad tos būtinos investicijos į europinę mm, infrastruktūra e, nebus atliktos vien valstybės jėgomis, reikia įtraukti privatų sektorių, nes tai tikrai yra naudinga ir padės projektus pasijudinti reikalingą kryptimi. Ar jūsų nuomonė pateiktama pasiūlyme yra pakankamai iniciatyvų paskatų privačiam sektoriui prisidėti prie europinių projektų įgyvendinimo? Nepamirškime to, kad egzistuoja įvairūs finansavimo mechanizmai ir jie dažnai e, yra pakankamai sudėtingi e, privačiam sektoriui, gal yra kažkokių kitų mechanizmų jūsų nuomonė, kurie padėtų finansuoti šios projektus. Kitas klausimas e, – bendresnio pobūdžio, finansinė situacija tikrai sudėtinga. Tuo pat metu Europoje mes kūrėme daug naujų reikalavimų finansiniam sektoriui, kaip pavyzdys Bazelis 3 būtų. Šiuo metu parlamente taip pat svarstomas solvency paketas. Jūsų nuomonė, kokią įtaką šie nauji reikalavimai padarys kapitalo prieinamumui ten projektams finansuoti ir dar keletas e, nedidelių klausimėlių Akivaizdu, kad obligacijų sėkmė priklauso nuo to, kokį reitingą suteiks joms e, reitingo agentūros. Aišku, jis turėtų būti, kaip manoma, aukštesnis. Na, kaip mes pasiektumėme tą aukštesnį reitingą, o jeigu nebūtų duodamas didelis reitingas, koks, kokia būtų alternatyva. Taip pat jūs kalbėjote apie tam tikrą e, administracinę naštą projektams ir sandorių mokestį. Gal galėtumėte čia daugiau minčių pateikti. Ačiū. Ponas Vandalan, dvi minutės. Ačiū už pristatymą. Aš turiu porą klausimų. Pirmiausia, apie projektinės obligacijas norėčiau pasiteirauti. Kalbama apie tam tikrą daugiklio efektą. Na, kalbam apie 15, kad 20 jis gali būti. Iš kur šitie skaičiai? Gal kažkokį pavyzdį galėtumėte pateikti? Antra, privati ir vieša partnerystė. Man labai sunku sugalvoti pavyzdį, e, kuris liūdėtų apie sėkmingą privačioje ir viešų sektoriaus partnerystę. Aš žinau kad e, tokia e, daug pavyzdžių iš tokios partnerystės, kuomet susidarme su problemomis, sunkumais, o gal jūs turite kokį pavyzdį, kuris sako, va, kaip puikiai privatus ir viešasis sektorius bendradarbiauja ir gal tuo pavyzdžiu mes galėtumėme rimtis per ateinantį laikotarpį. Galiausiai jūs kalbate apie 90-10 e, ten T peržiūrą gal aš ne iki galo viską suprantu. Jūs sakote, kad projektai ne visuomet vykdomi tinkamai, tačiau tai tarsi susijęs su netinkamu finansavimu. Na, ar tiesa, kad projektai vykdomi, tačiau jiems nėra finansavimo, ar kažkas čia yra kitko? Gal galite patikslinti? Na ir kaip gali būti, kad tarsi projektų yra, bet jie nepakankamai finansuojami. Kramer, Ponas Krameris dabar dvi minutės. Susitarėme, kad išorinio kašto įtraukimas e, turi apimti visas transporto rušis. Ar apskaičiavote, kiek tai pabrangintų atskirus projektus? Mes, aišku, tokį sprendimą, sprendimą priėmėme didelę pasų daugumą, tačiau reikia įsiaiškinti, kokios bus jo pasiekmes projektų įgyvendinimui. Man įdomu taip pat, ar jūs palyginote e, naujus projektus, kai statomos naujos atkarpos su esamo atkarpų atnaujinimu. Na, Berlynas Hamburgas atnaujinta atkarpa, e, geležinkelis patobulintas, 240 km greitis pasiektas ir kita atkarpa, pastatyta nauja atkarpa. Jeigu mes apskaičiuosime viską, sąnaudas, e, statybos laiką, atidėliojimus, e, tai kas kainuoja brangiau ir kokia būtų e, nauda didesnė. Na, Toliau tarp valstybinės atkarpos. Man įdomu, kiek pinigų teko e, tarp valstybiniam projektams, tai daugiau nei 5, mažiau nei 5 procentai, 1 procentas mažiau nei 1 procentas, ir pamirškime, aišku, tokius didelius projektus kaip Bazelio tunelis. Taigi e, mes matome, kaip kyla problemų valstybėms finansuojant ir norint atlikinėti tarp valstybinius projektus, o mums jie įdomus. Toliau ex ante ekspost e, analizė. Įdomu, koks ryšys tarp pirminės analizės ir pabaigos analizės. Na, žinoma, kad Bazelio tunelis kainuoja 10 e, milijardo, o Rail Baltica projektas, tai keturios šalis bus sujungtos už 3 milijardus Tai žiūrėkime, kiek vienas kainuoja, kiek kitas kainuoja ir kokia iš to nauda. Gal reiktų kažkokius prioritetus nusistatyti. Toliau dėl papildomų mokesčių, nes žinome, kad geležinkelėje kiekvienas lokomotyvas turi sumokėti už tą, kiek nuvažiuoja, tačiau keliuose ne. Ir paskutinis klausimas privataus viešojo verslo partnerystę. Žinome, kad e, kreditai komunalinių lygių yra daug prieinamesni ir kodėlgi valstybė e, vis dėlto bando viską finansuoti per valstybinį lygmenį. Bandymai dvi minutės skirti kiekvienam kalbėtojui neduoda rezultatų. Dėja, ponas Kančia, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad turime užtikrinti daugiau aiškumo šiuose diskusijose, nes labai griežtai ir siaurai kalbamės. Ir jeigu taip siaurai vertinsime situaciją, tuomet susidursime su pajėgumų problemomis. Yra kaštai ilgalaikis finansavimas, Tai yra kitas aspektas ir yra dotacijos, kurios leidžia nemokamai dalyvauti projektuose. Tačiau kas bus tuo met, kai pagal daugiklio poveikį lėšos bus panaudojamos specifiniu tikslu ir tų lėšų nebus galima jau panaudoti kitais tikslais tuomet visas finansavimas bus išeikvotas. Taigi negalime galvoti taip, kad e, dotacijos yra skiriamos infrastruktūros statybai. Tos lėšos galėjo būti panaudojamos kitaip, kitiems tikslams. Taigi, mano klausimas štai koks. Jeigu mes manome, jog nuosavais ištekliais galime statyti infrastruktūrą, ar tai yra neteisinga, reiktų mąstyti kitaip. Jeigu ES čia yra varomoji jėga, tuomet viskas keičiasi ir projektinių obligacijų esmė keičiasi. Kai kuriuose situacijose finansavimo bus per daug ir teks pasitelkti viešasis valstybinės lėšas, ES lėšas. Taigi čia reikia daugiau aiškumo, kalbant apie projektinės obligacijas. Pone Tikau, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Trumpas klausimas. Norėčiau studijos autorių paklausti, ar jie nepas, nepasvarstė fiskalinio konsolidavimo priemonių padarinių ir įtakos Aš kalbu apie tai, kad trūksta nacionalinių lėšų. Trūks jų per ateinantį laikotarpį ir tai iš tiesų paveiks transeuropinių tinklų finansavimo klausimą. Ačiū, ponė Lichtenberger, dvi minutės. Ačiū. Aš tyrimo autoriams turiu keletą mane dominančių klausimų. Na, man, esminis klausimus ar faktas, kuris atsiskleidžia per didžiosius projektus, yra tiesa, kad pradinė e, projekto samata yra viršėjama kas kart beveik dvigubai. Kad taip yra, aš žinau, tai mane e, domina, kaip šios problemos yra sprendžiamos, kokią įtaką tai turi įtaką projektų įgyvendinimui, ar netiesa, kad e, valstybėms narėms galų galiai lieka krūva e, nežinia kaip apmokėtinų sąskaitų. O gal iš europinių e, pinigų mes padengėme 40 procentų viršytos projekto samatos, samot viršėjimo beje, kurie būtų galima išvengti kaip yra iš tikrųjų. Kitas klausimas. Labai jūs gerai pastebėjote, kad ekonominės ir klimato pasiekmes nėra tinkamos įve, tinkamai vertintos didžiojoje dalyje projektų. Kaip mane įteikinsite, kad yra statomo keliai prie esminių svarbiausių tarp valstybinių tunelių, jeigu e, Šveicarijoje nėra prieigos kelių prie tunelių pastatyta, tas galioja mano atveju Vokietijai ir Italijai, kai mes kalbame apie Alpių regioną. Paskutinis klausimas. Egzistuoja daug baimės dėl dešimties milijardų iš fondų. Naujusios valstybės narės būkštauja, kad šie pinigai atiteks vakarų Europos projektams. Ar būtų galima tą baimę paneigti? paneigti? Būkštame, kad šie 10 milijardų vis dėlto nusės vakarų Europoje. Suvokime, kad mm, didžioji dalis didžiųjų projektų yra senosiose valstybėse narėse, nes tęsiasi tų projektų finansavimas ilgus metus – mane domina, ar būtų galima panaikinti panašias abejonės. Galiausiai, kaip pasirenkami terminai, novatoriškas finansavimas kartais tas novatoriškas finansavimas e, pasirenkamas e, kaip metaforiškas korupcijos apibūdinimas. Ką jūs čia turite minyje? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συντάκτες της έρευνας. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems, kurie parengė šią studiją, kuri yra labai svarbi. Tiesiog yra apibūdinama gan sudėtinga situacija. Finansavimo sistema yra labai sudėtinga. Dėl to mano klausimas būtų štai koks. Norėčiau daugiau sužinoti apie projektinės obligacijas. Apie tai uždavė klausimus ir mano kolegos, o mano, man konkrečiai rūpi finansinės sistemos kompleksiškumas. Ir norėčiau sužinoti, kur jūsų vertinimus lypi pagrindinės problemos. Ir kaip praktiškai būtų galima patobulinti sistemą, tam, kad ji būtų labiau, būtų tikslingesnė ir efektyvesnė, našesnė. Ačiū. Pone Maisner, dvi minutės. Ja, dank, so Ačiū, man neprireiks dviejų minučių. Trys konkretus klausimai. Na, nežinau, ar galėsite juos atsakyti. 230 milijonų nu, europinių pinigų bus skirta projektiniams obligacijams ir novatorių ryškiems finansavimo būdams, o kur dingo papildomi 10 milijonų. Kitas klausimas. Dažnai kalbame apie tai, kad mes norime novatoriško finansavimo, gal reiktų pirmiausia pagalvoti apie draudimo e, bendrovės, kurios gali rizikuoti trumpuoju laikotarpiu ir sutikti gauti pelną vidutiniu laikotarpiu, kokia yra jūsų pozicija dėl to. Trečiasis klausimas. Įvertinus situaciją, paaiškėjo, kad projektų įgyvendinimas atsilieka, dėl to atsirado vadinamoji panaudok arba prarask sąlyga, jeigu nesugebama pinigų įsisavinti, jie prarandami. Ar galima e, atsisakyti šios taisyklės dėl tam tikrų didelę europinę pridėtinę vertę turinčių projektų, kurių įgyvendinimas vėluoja. Ponas Rikiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad visi pritarė tam, kad trūksta pinigų ir kad esant dabartiniai situacijai nėra lengva. Aš turiu kelis klausimus e, susijusius su šiuo sudėtingu klausimu. Pirmiausia, koks prioritetas yra skiriamas įvairioms temoms pavyzdžiui, globaliniai tinklai, centriniai tinklai, taip pat nauji, seni projektai, tarp valstybiniai projektai, aplinkosauga, infrastruktūra. Kitas klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad regioninės plėtros fondas yra labai svarbus, kaip derinti tris tikslus - konkurencingumas, konvergencija, testinumas, nuseklumas, kadangi situacija, infrastruktūrų situacija yra gan sudėtinga. Trečias klausimas, kaip ko, kokią, kokią finansavimo priemonę pasirinkti ir finansavimo metodą. Ketvirtas klausimas. Jeigu valstybė narė gali gauti lėšas pagal konvergencijos e, sangodos fondų finansavimą, kaip ES lygmenių būtų galima pasirinkti iš tų trijų galimybių. Ir paskutinis klausimas. 10 milijardų sanglaudos fondo lėšų yra pervesta europinėms priemonėms. Ar bus taikomi sanglaudos fondo kriterijai, ar naujos priemonės kriterijai, kaip jie bus tarpusavį derinami ir kaip atsižvelgti į centrinių tinklų poreikius, nacionalinius poreikius, regioninius e, poreikius, e, skirstant regioninės plėtos ir sanglaudos fondo lėšas. Ačiū. Dėkoju. Galiausiai, ponė Vanesin, ir aš turiu vieną klausimą. Vertinant viešojo ir privataus kapitalo partnerystės, kaip būtų galima privatizuoti pelną? Aš esu e, Robertas Beinas. Čia buvo užduota nemažai klausimų ir buvo išryškintos kelios temos projektinės obligacijos, partnerystės ir dar vienas įdomus klausimas e, dotacijos, kiek mes priklausysime nuo jų ir kiek būtų galima išvengti tos situacijos. Pirmiausia, dėl projektinių obligacijų, tai man yra aktuolus klausimas, kadangi aš Standard Poor's reitingo agentūroje buvau um, atsakingas už kredito stiprinimo priemonės. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad rinka nėra, rinkoje nėra aišku, kiek detali yra ta projektinio obligacijų iniciatyva. Pagrindinis jos tikslas yra aiškus, kaip ir suformuoti papildomą skolą, kuri užtikrintų apsaugą svarbiausiams kreditoriams ir tikimasi, kad ta pagrindinė skola leistų užtikrinti didesnį kredito reitingą. Iš principo tai reiškia, kad tai standartinį projektą paverstų tokiu, kuris pritrauktų institucinius investuotojus, pensijų fondus ir panašiai. Nes jie investuoja tik tai aukščiausios kokybės projektus. Su daugeliu žmonių apie tai kalbėjausi. Moody's, dar viena investicijų reitingo agentūra, jie irgi nelabai aiškiai supranta atitinkamas detalės ir nėra įsitikinę, kad projektinės obligacijos tikrai užtikrins didesnį e, kreditavimo, didesnės kreditavimo galimės ir Fitch trečioji reitingo agentūra irgi teigia, kad esminiai dalykai slypi detalės ir kol detalių nematome, tiksliai nežinome, kaip bus su tomis obligacijomis. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kas vyksta konkrečiai rinkoje. Iš dalies pagrindinė priežastis, kodėl yra tos obligacijos, yra tai, kad vienos linijos draudimo pramonė žlugo. Ir infrastruktūros projektams būdavo teikiamos 3A reitingas ir tuomet investiciniai, instituciniai investuotojai galėdavo investuoti. Tačiau draudimo pramonė, viena linija draudimo pramonė nukentėjo ir dabar vėl kaip ir išaugo susidomėjimas. Ir tarsi vėl atsirado daugiau suinteresuotų asmenų. Panašu, kad e, tos draudimo įmonės turi geresnės verslo galimybės, taigi panašu, kad e, reikalavimai bus mažesni, nes pati rinka turėtų uh, susitvarkyti ir tuomet, aišku, kreditavimo galimybės būtų didesnės ir trigubas B reitingas gali tapti trigubu A reitingu ir taip pritrauktų invest, institucinius investuotojus. Taigi dabar, ponia pirmininkė, situacija yra gan neaiški ir mano rekomendacija visiems būtų tiesiog stebėti situaciją dėl projektinių obligacijų, dėl partnerysčių. Šį bitą norėčiau pasakyti. Uh, Studijos komanda atsargiai su atsargiu entuzijazmu vertina šią iniciatyvą. Mes manome, kad yra naudinga, jeigu yra tinkamai taikoma. Ir matome pavyzdžių, kai dėja e, ši sistema nėra tinkamai taikoma. Suprantame, kad tai susijęs su atitinkama politika, yra daug sumaišties, neiškumo, gal tai <laughs> yra susiję dalykai, ir daug netinkamos informacijos. Taigi aš dvi minutės, ponė pirmininkė, jums leidus skirsiu partnerysčių aptarimui. Vertinsiu iš reitingo agentūros perspektyvos šią situaciją. Iš principo du taikymo metodai - ekonominė infrastruktūra ir socialinė infrastruktūra. Ir aš darau tą skirtumą. Kalbant apie ekonominę infrastruktūrą, pagrindinis privalumas yra grinųjų pinigų pritraukimas. grinų pinigų srautai. Pavyzdžiui, vandens sektorijoje, kur galima apmokestinti, surinkti rinkliavas. Taigi šiame kontekste yra finansavimo sprendimai, nes vartotojai taikomi mokesčiai sąlygoja naujus, naujas įplaukas. Tačiau partnerystės gali būti naudojamos ir socialinėje infrastruktūroje. Ir čia jau vartotojas nemoka mokesčių. Uh, Ir tai kalba čia eitų apie mokyklas, ligoninę, socialinį būstą. Tai yra turtas, kuris neneša grinųjų pinigų. Ir dėl to partnerystė tame kontekste nėra finansavimo galimybė. Tiesiog nėra naujų lėšų, yra valstybės prievolės pertvarkamos per 20, 25 ar 30 metų. Tuomet valstybė sumoka privataus sektorius tiekėjui. Taigi čia tame modelyje problemų yra. Portugalijos kelių sektorius yra reformuojamas dėl to, kad kaštai operatoriams buvo perdėm dideli. Junknėje karalystėje praeitą savaitę buvo nuspręsta remti sveikatos fondus dėl to, kad irgi atrado problemų dėl partnerystės ligoninių sektoriuje. Taigi tokie mokėjimai numatomi 25 metams, tačiau jie nėra lankstus, trūksta politinio lankstumo dėl tokių įsipareigojimų mokėjimams. Ir reitingo agentūros ir pradėjo teikti mažesnius vertinimus. Buvo vertinamos atitinkamos bendruomenės, atitinkami regionai Ispanijoje, kaip, kaip jie taikė partneryš, partneryšių metodą ir tai sumažino fiskalinį lankstumą. Mums svarbiausias dalykas yra štai koks. Partnerystės leidžia, pa, pa, padeda nusipirkti, bet ne, nesutokia didesnių pirkimo galimybių. Ir tai yra kaip ir politinis tikslas, o ne racionali politinė diskusija. Ir reikalinga sustiprinti finansinę, finansinės galimybės ir ar tai būtų partnerystė ar kitas finansavimo metodas. Situacija nepasikeis. Tarkim, būsto sektorija yra atitinkamas uh, tarsi namo pirkimo atveju situacija yra panaši. Ir čia problemų yra ypatingai mažas pajamas turinčioms šalims, ypatingai dėl infrastruktūrinių projektų, nes partnerystės tikrai nepateikia geriausio sprendimo didesniems finansinėms galimybėms, tiesiog tai yra finansavimo priemonė, e, tiesiog leidžianti įsigyti kažką, bet nesuteikianti daugiau galimybių. Vienas iš kolegų kalbėjo apie dotacijas. Mes anksčiau biudžeto komitete čia šiame parlamente svarstėme šį klausimą ir tai yra įdomus dalykas, vykstantis jau penkerius metus, kurio reikšmė išaugo ir konkrečiai tai yra paskolų ir dotacijų mišinys. Vietoj to, kad skir, skiriama būtų dotacija, nes dotacija yra skiriama nemokamai. Taip žmonės vertina. Tačiau jeigu yra skiriama paskola, šalia tos dotacijos tuomet yra įvedami visi finansiniai mechanizmai susiję su ta skola, paskola ir tuomet, pavyzdžiui, projektas yra profesionaliai prižiūrimas, įvedama finansinė drausmė, nes reikėjo tas lėšas gražinti. Ir taip pat prisimama administracinė logistinė atsakomybė susijusi su lėšų gražinimu. Ir svarbiausia, kad egzistuoja veiksmų planas. Taigi vietoj to, kad miestai, regionai ar valstybės priklausytų nuo dotacijų ir jie gautų tik dotacijas, jeigu šalia to būtų pasirinktas dotacijų ir paskolų mišinys, tuomet e, laikui bėgant, kuomet ekonomika, e, ekonominė situacija gerėtų, būtų galima mažinti dotacijas ir didinti paskolas. Ir tuomet e, būtų išvengta to priklausomumo nuo dotacijų, nes čia pavojus yra tas, kad dotacijos kasmet metai iš metų yra duodamos, išmokamos, Na ir mano kolega gal apie aplinkos sauginius ekologinius dalykus dar pakalbės. Yes, thank you very much. Labai ačiū už daug įdomių klausimų. Pasistengsiu atsakyti į daugelį jūsų, galbūt ne į visus, atsiprašau. Pirmiausia, dėl to, ką galima sauliaisti. Tai yra susiję ir su naujos infrastruktūros teikiama ekonominė nauda. Taigi tinkamas naudos įvertinimas yra svarbus. Pavyzdžiui, palyginti su Niderlandų mano šalies praktika, kartais man atrodo, kad konkretaus projekto vertinimas Niderlanduose yra sudėtingesnis negu TNT projektos, projektuose, kurie yra didesni. Aišku, galima kai ką ir pagerinti ir čia. Taip pat nepriklausomas eismo projekcijų vertinimas ir kiti dalykai, pavyzdžiui, CO2 poveikio e, ir eismo E, prognozavimo palyginimas yra labai svarbus. Tačiau jeigu galima eismą palengvinti, tai jo padidės ir poveikis CO2 išmetimui bus didesnis. Taigi, tai, tai visiškai paprasta taisyklė, kurią galima būtų taikyti. Ir reikalavimai galėtų būti konkret, konkretesni. Buvo užduotas, užduota klausimų apie tai, ar novatoriškios priemonės užtikrins pakankamai lėšų, ar to užteks, kai yra problemų, kad valstybės narės neturi pakankamai pinigų. Mes, aišku, šiuo metu nežinome. Sutinkame, kad visai tikėtina, kad bus finansavimo problemų vis tiek. Ir viena svarbiausių rekomendacijų yra, kaip kažkas minėjo, turėti B planą. Aišku, kad svarbu turėti tokį B planą, jeigu, pavyzdžiui, negalime baigti vieną projekto, nes neturime pakankamai pinigų ar ekonomika neauga taip greitai, kaip reikia, kaip mes tikėjomės. Tuomet yra labai svarbu turėti parengtą B planą ir aiškiai numatyti prioritetus tokiais atvejais. Kažkur mūsų ataskaitoje mes dabartinį pasiūlymą, požiūrį vertinimą, kad vadovauja tinklas. Tai yra svarbu pereiti nuo to e, nacionalinių projektų lopinio prie pagrindinio tinklo, tačiau negali tikėtis, kad sukursi tą pagrindinį tinklą, tinklą per dešimt per dešimt metų gali būti įvairių nenumatytų aplinkybių, todėl reikia numatyti prioritetus, kaip, kur, kur išleisti pinigus tokiu atveju. Taigi šis aspektas taip pat nuspelno daugiau dėmesio. Vienas iš klausimų buvo skirtas Atsiprašau, man atrodo, jau kolega jį atsakė. Ryšiai su EIB. Pirmiausia, kiekvienas fondas turi savo reikalavimus. Ir, žinoma, tarp, tarp įvairių fondų yra ryšys, tačiau aš sakyčiau, kad komisija visų pirma yra atsakinga už TNT programą už naujus pasiūlymus, e, fondus, jų taisyklės. Ir, žinoma, yra ryšys su EIB. Tarsiu keletą žodžių apie EIB. Aš konsulavau EIB ne vienerius metus. Jie yra šiek tiek šizofreniška organizacija. Viena vertus, jie save vertina kaip ES bankų, viešosios politikos vystimo bankų, tačiau elgesi jie kaip komerciškai orientuotas, gana agresyvus investicijų bankas. Vienas iš įdomių dalykų man yra, kad jeigu tai yra ES bankas, kodėl Europos e, audito rūmai nevertina IB skolinimo operacijų. EIB pastaraisiais metais paskolino didžiulės sumas. 2010 metais jie paskolino 70 milijardų eurų. Žmonės galvoja, kad pasaulio bankas e, Vašingtonė yra didžiausias e, viešosios politikos bankas. Jis yra nikštukas palyginti su EIB. EIB skolina 40 procentų daugiau negu pasaulio bankas kasmet. Ir klausimas, kuris kyla kas kart, kai kalbama apie EIB ataskaitas ar peržiūras, kad per daug dėmesio skiriame skolinimo sumai, skolinimo lygiui, o ne skolinimo kokybei. Ir aš galėčiau pasiūlyti tokią mintį ateičiai, kad ir nors EIB turi labai svarbų vaidmenį, jeigu jis yra ES bankas, tai ES turėtų jam pasakyti, ką daryti. Ir jeigu galėtume būti formuoti tiksliau jo skolimo operacijas, tai galbūt jie daugiau dėmesio galėtų skirti ne skolinimo kiekiui, o kokybei. Ačiū, Robai. Dar vienas klausimas buvo dėl 10 milijardų sumos ir buvo klausima, kaip šios lėšos išleidžiamas, kas už tai atsakingas, ar galima tai išleisti vakarų Europoje, rytų. Ne, tai yra sanglaudos lėšų dalis, o sanglaudos fondo taisyklės taikomos e, šiai sumai. Tas viešas tvarko agentūra, kuri valdo sanglaudos fondus, fondą ir tų lėšų negalima perkelti ir išleisti visur. Tai yra sanglaudos fondo dalis ir taikomos sanglaudos fondo sąlygos. sąlygos. Tai reikia pabrėžti. Buvo keletą klausimų užduota apie valstybinius dalykus, kiek pinigų bus išleista tarpvalstybinėms jungtims ir panašiai. Naujosiuose gairėse yra projektų sąrašas ir kiek lėšų išleidžiama tiems projektams. Detalės dar neaiškios, aišku, bus tam tikra konkurencija. Tačiau taisyklės, gairės ir prioritetų nustatymas e, tarpvalstybiniams projektams yra svarbus, tačiau aišku, viskas yra detalėse. Kaip viskas bus realizuota ir kaip bus užtikrinta, kad pinigai būtų išleisti būtent e, tokiems projektams. Na, tai aišku, e, strateginiai tikslai yra, tačiau dėmesio reikia skirti, kaip viskas realiai vykdoma buvo minėti ekspost patikrinimai, bet taip pat reikalingi ir eksante e, vertinimai. Manau, kad čia dar neatsakiau visus klausimus. Minutę, Maiklai. Mes galime čia juos sulaikyti visą dieną turbūt. Aš norėjau, aš klausiau konkrečiai apie politikos peržiūrą tarp, dėl ne, e, atsiliekančių projektų ir nepakankamo projekto finansavimą. Ar, Maiklai, tu uždavai klausimą, kuris buvo neatsakytas? Nesulaukiau atsakymo į klausimą dėl to, kiek yra tarp valstybinių jungčių statoma, kiek, koks yra prioritetas ir tam skiriamas kalbama daug, tačiau kiek realiai tokie projektai vykdomi ir finansuojami. Ir buvo klausimas dėl to, kas yra naudingiau pastatyti naują atkarpą ar atnaujinti jau esamą. Geriausia būtų sužinoti, kur visi pinigai e, nueina. Aš uždaviau klausimą dėl to, ar e, įvykiai arba pralaimėk ir europinė pridėtinė vertė, koks čia santykis. Tas paskutinis klausimas mūsų nebuvo labai atižiai vertinamas mūsų e, tyrimė ir konkrečiau daugiau nieko negaliu pasakyti. Dar galime panalizuoti ir įtraukti daugiau informacijos į savo tyrimą. Dėl tarp valstybinių jungčių aišku, kad dabartinėme finansavimo laikotarpėje yra problema. Todėl tai yra viena iš problemų, kuri yra išriškinta politikos peržiūroje. Dėl to ji yra dažnai minima ir pasiūlymuose. Tai yra teikti daugiau prioriteto tarp valstybiniams projektams Viena iš problemų yra ta, kad kartais jų tokius projektus sunkiau koordinuoti ir pasakyti, kad tai yra prioritetas, dar nėra garantija. Bet tai jau bent jau yra pirmas žingsnis. Dviejų taškų klausimas, kad prioritetiniai projektai vėluoja ar gauna nepakankamai finansavimą. Netiesa, kad kai kurie jau prasidėjo. Tačiau, žinoma, yra ryšys tarp šių dviejų dalykų. Aš pats e, konsultavau kaip tam tikrą prioritetinį projektą, jis dar neprasidėjo dėl to, kad nėra pakankamai lėšų. Aiškus yra ryšys tarp dviejų dalykų. Be lėšų negali pradėti projekto. Iš esmės toks būtų mano paaiškinimas. Tikiuosi, kad jūs patenkins toks atsakymas. Labai ačiū. Noriu padėkoju ponui Vanesanui ir ponui Beinui. Man patiko šį valandą ir ketvirtis, man atrodo, kad jūsų tyrimas nėra galutinis, tai yra projektas. Jį galima papildyti ir kai ką galbūt net ir išbraukti, aš nežinau. Įdomu, kad e, komiteto nariai turėjo daug klausimų. Aišku, kad galima mus pavadinti politikais, tačiau daug kas mūsų mano, kad e, daugelis privačių viešų partnerysčių socializuoja nuostolius ir privatizuoja pelną, tačiau ponas e, Vanesinas sakė, kad tai Jeigu norite daugiau detalių, susisiekite su jais ir jie atsakys į detalius klausimus. Jeigu negavote pakankamai detalus atsakymo šiandien, tačiau noriu padėkoti abiems už jūsų paaiškinimus. Aš nes, nesu sutikęs ne vieno žmogaus, dirbusio anksčiau e, reitingų agentūrose. Pamenate, mes prieš dvi savaitės jas kritikavome Strasbūre. tai man tikrai pirmas kartas, na, bet labai ačiū ir lauksime galutinio jūsų ataskaitos varianto. Ir tikėsime tolesnių kontaktų tarp jūsų ir komiteto narių. Okay, so Antonio, you know, no... Kągi, Antonio, dabar žinai viską apie projektinės obligacijas. Na ir įdomu tai, kad e, tie ponai Antonijo sakė, kad jeigu nori susisiekti su jais dėl projektinių obligacijų, ponas Beins mielai su tavim privačiai pasikalbės. Na ir kągi, kitas darbo tvarkės punktas yra nuomonė biudžeto komitetui Antonijo Kančian nuomonė. Dėl projektinių obligacijų aš norėčiau priminti nariams, kad e, biudžeto komitetas skubos tvarkas svarsto šią procedūrą ir kol kas žinau, ne, žinau, kad ne visos versijos yra visomis e, kalbomis parengtos, bet turime skubėti, nes biudžeto komitetas linkęs paskubėti. Taigi, Antonijų, žodis tau. Ačiū pirmininkė. Aš labai mielai išklausiau to, kas buvo pasakyta, bet aš manau, kad mums reikia daugiau laiko šioms diskusijoms. Manęs, mane nelabai patenkino patenk, atsakymai mano klausimus, taigi aš laukiu tolesnių, gilesnių atsakymų. Ir gal norėčiau dar prie tų klausimų grįžti vėliau. Ir manau, kad išpolis prieš investicinį banką turėtų būti paaiškintas pirmininkas. Ponas Bens man pasakė, kad jeigu jūs turite klausimų, norite kažką pasiaiškinti, jis mielai per sekretoriatą su jumis susisiektų, gautų tuos klausimus ir juos atsakytų. Taigi turite galimybių. Ačiū, sako ponas Kančiano. Na, grįžtant prie mūsų temos. Tai yra susijęs su ankstesnė diskusija Ir aš manau, kad turime tai apsvarstyti labai atidžiai. Nors tai yra tik bandomųjų, bandomasis etapas, kalbant apie projektinės obligacijas, vis tiek tai užsifiksavo mūsų požiūriuose, mūsų mintyse, nes tai yra nauja iniciatyva, kuri patraukė mūsų dėmesį. finansuojama iš biudžeto skirto transeuropiniams tinklams ir pagrindų programai, siekiant užtikrinti konkurencingumą ir siekti inovacijų. Ši iniciatyva bus įgyvendinta Europos investicijų banko, kuris teikia garantijas obligacijoms. Ir tai yra labai svarbus elementas, kalbant apie tokį santykį. Taigi kol kas per anksti spręsti finansinės problemas. Kalba eina apie obligacijų išleidimą, projektinių bendrovio obligacijų išleidimą ir Europos investicijų banko teikiamas garantijas tom obligacijom ir taip pat kapitalo teikimas infrastruktūrų projektams įgyvendinti. Taigi yra, tai, iš principo, yra pirmasis žingsnis, reakcija į rinkos poreikius ir suinteresuotų šalių poreikius, tų, kurios dalyvavo konsultacijose, kurios buvo pradėtos praeitų metų balandžio mėnesį. Taigi labai svarbu, kad dabar eidamojų etapų būtų galima išsiaiškinti, kurie projektai yra parengti ir kokios yra įmanomos strategijos, naudojant tokias finansinės priemonės ateityje. Taigi turime šiek tiek paspartinti procesus, nes jau nuo iki 13 metų numatytas yra bandomasis laikotarpis, po to 14-20 metų laikotarpis numatytas. O viskas prasidėjo 11 metų spalio mėnesį, taigi mes jau praradome šiek tiek laiko ir tai reiškia, kad turime dabar susi, susiimti ir paskubėti. tikiuosi, kad bus patvirtinta, patvirtintas sprendimas gan greitai. Kitas dalykas, reikia daugiau finansavimo, daugiau nei 230 milijonų, nes e, didelė dalis to finansavimo yra iš mūsų biudžetų. Ir manau, kad būtų e, galbūt galima imtis daugiau pastangų ir kažkaip tą finansavimą padidinti. Tiesiog reikia ambic ambicingesniems šiek tiek būti. Kaip matome nuomonėje, kuri tikiuosi greitai bus išversta į visas darbinės kalbas, jeigu realiai norime vertinti situaciją, negalime tikėtis, kad tinklą bus įmanoma įgyvendinti tik iš biudžeto 27 plus 10 Connecting Europe priemoniai, tai nėra pakankama suma bent pagrindiniam tinklui sukurti. Ir aišku, projektinės obligacijos bus skiriamos tiems projektams, kurie yra numatyti trumpam ar vidinės trukmės laikotarpiu. Taigi, tai bus naudinga realizuojant struktūrą, infrastruktūrą. Tačiau vėlesnis etapas jau yra problematiškesnis. Ir čia aš norėčiau daugiau dėmesio tam skirti. Dauguma projektų per koncesijų laikotarpį nebus išmokamos kompensacijos. Tai bus padaryta tik tai projektų gyvenimo pabaigoje. Ir anksčiau europinės dotacijos, nacionaliniai regioniniai pinigai būdavo skiriami kaip dotacijos negražinamos paskolos. O dabar situacija dramatiškai pasikeitė viešųjų finansų srityje ir mes privalome skatinti augimą ES, kurdami infrastruktūras, infrastruktūrą ir bandydami išsivaduoti iš tos spiralės, kuri mūsų suka žemyn. Taigi projektinės obligacijos tai yra viešos obligacijų emisijos. Kalba neina vien tik tai apie įmonės, bet ir apie pačią Europos Sąjungą, kurigi turėtų prisidėti per Europos investicijų banką ar kitą priemonę, kur, kurią galėtų pasinaudoti Europos Sąjunga arba tiksliau komisija. Kalbant apie specifinius infrastruktūros projektus, kur yra vis europinis interesas užtikrinamas, apie tokius konkrečiai mes ir kalbame čia transporto komitete. Juos tvirtins parlamentas ir taryba. Taigi čia nekalbame apie mums agentūrų primestus prioritetus. Tai yra prioritetai, kurie mūsų yra generuojami ir tinkamai tvarkomi bei valdomi. Ir mes vakar apie tai daug kalbėjomės, diskusijose apie transeuropinius tinklus, kalbėjome apie tai, kad Europos koordinatoriai turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį, kad reikia paspartinti procesus. Jeigu taip ir nutiks, tuomet aš manau, ponė pirmininkė, kad šis projektas šalia visų kitų priemonių bus tinkamas naudojam, naudojimui. ir galbūt galėsime jau savarankiškai žengti pirmin be partnerysčių. Dabar vieni to padaryti negalime, nes mums reikia papildomų išteklių. Ir tam, aišku, yra kapitalo rinkos. Tačiau ar tie ištekliai tikrai bus mums skirti? Čia reikalinga politinė valia kad e, ta sistema būtų įgyvendinta. Nes jeigu nėra politinės valios, tuomet ir jokia priemonė neleis išspręsti susiklošiusių problemų. E, Pone Ajala Senderė, socialistų frakcijos vardu. Ačiū. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponui Kančian už atliktą darbą, už tai, kad pristatė šitą naująjį instrumentą kuris turėtų pakeisti senąjį. Mes bandome tarsi pūsti projektams naują gyvenimą, bandome ieškoti geresnių projekto finansavimo būdų. Pritariu tam, kad reikia greičiau ieškoti sprendimo, kad projektai būtų kaip įmanoma sparčiau pradėti įgyvendinti, kad galėtų galų gale e, sulaukti mes e, gražaus. Turėčiau keletą klausimų. Šiame bandomajame etape ar galima tikėtis, kad e, bus šios obligacijos panaudotos ir kokiems projektams ateityje jos gali būti panaudotos, ar tik tarp valstybinėms atkarpoms jungtims ar tik brandolio tinklo projektams, ar taip pat ir nacionalinėms projektams. Atsižvelgiant, aišku, į europinės dimensijos poreikius. Tai, manau, galėtų padėti pritraukti daugiau investuotojų. Antra, kaip mes pasinaudosime tinkamai šią idėją, kaip mes tinkamai ir parengsime projektus, kuris bus finansuojami iš šių obligacijų, kaip mes jų pagalba kursime būsimai europinį tinklą. Gal reiktų pasinaudoti valstybių narių patirtimi, taip pat turime apginti, skirti daugiau dėmesio valstybėms narėms, kurios, kurios situacija sunkesnė ir kurios labai jautriai reaguoja į tai, kad norima paimti 10 milijardų iš sanglaudos fondų. Na, žinoma, kad yra 10 metų bandomas laikotarpis instrumentui išbandyti. Į tai taip pat reikia atsižvelgti rengiant projektą. Kalbant apie e, būsimąjį finansavimą, turime užtikrinti, kad šis e, projektas būtų patrauklus investuotojams. Pone Tebaker. Ačiū. Projekto obligacijos labai svarbus elementas padėsnės užtikrinti tinkamą infrastruktūros statybos finansavimą. Akivaizdu, kad valstybės finansavimo nepakanka, ypač atsižvelgianti sudėtinga biudžetinė situacija, manyčiau, kad reiktų tokiu būdu įtraukti privačius finansavimus, įtraukti rinką. Kaip minėjo tyrimo autoriai, tai padėtų pagerinti finansinę discipliną. Mes siekiame, kad projekto obligacijos pradėtų funkcionuoti kaip įmanoma greičiau, Beje, dauguma privačių investuotojų pakankamai palankiai reaguoja į šią iniciatyvą, tačiau jiems lieka klausimų, ypač dėl skaidrumo, dėl tam tikrų elementų šiame projekte įgyvendinimo. Reiktų paprašyti komisijos, kaip manoma, greičiau atlikti vertimą, kokia kryptimi reikia judėti gyvendinant projektų obligacijų projektą. Negalime mes čia pasiklysti rūke bei išgazdinti investuotojus, jie tuomet neinvestuos į europinę infrastruktūrą. Be abejo, komisija turi tarti su mūsų komitetu ir parlamentu, todėl raginame komisiją kaip įmanoma greičiau pradėti bandomąją fazę, tuo pat metu tinkamai bandyti išsiaiškinti, kaip reikia pasiruošti projektų obligacijų gyvendinimui, kad jos būtų patrauklios privatiems investuotojams. Pone Lichtenberger. Ačiū. Projektų obligacijos, ypač atsižvelgiant tai, ką ką tik girdėjome, yra instrumentas, iš kurio nebūtų finansuojami visi projektai. Kai projektų įgyvendinimo laikas yra labai laik, ilgas, kai graža bus gaunama tik po labai ilgo laikotarpio. Kyla klausimas, kas moka ir kas gaus investicinę gražą. Tai ne visuomet yra aišku ir savaime suprantama. Taigi kyla problemas. Pavyzdžiui, Tirolyje buvo pastatyta paveiktas greitkelis, naudą gavo ne Tirolio gyventojai, bet Müncheno ir Milano gyventojai, nes šie du miestai buvo uh, sėkmingai sujungti. Taigi ne viskas yra savaime suprantama. Tai sukels papildomų problemų ir privatiems investuotojams, kurie norės gauti naudos ne tik iš statybos, bet ir iš projekto naudojimo. Taigi Čia gali kilti problemų pritraukiant privačius investuotojus, kadangi reikia jiems geriau nubrėžti, kada jie gaus naudą, kuomet jie e, gaus naudą, kiek laiko praeis e, nuo investavimo iki naudos gavimo. Kai mes kalbame ne tik apie statybas, bet apie statybas turinčias europinę pridėtinę vertę, nesvarbu ar tai geležinkelis ar greitkelis, turime apie tai galvoti. Todėl man Europos obligacijų pagrindinės sąlygos yra tokios, kokie yra kriterijai, kada jos bus panaudojamos. Be kito ko mes turime įsiaiškinti, kokias paskatas turėtų šios obligacijos e, viešajam sektoriui, kaip padės sumažinti mm, biudžetinę naštą. Na pavyzdžiui, jeigu gaus naudą trys valstybės narės, o ketvirtoji labiau prasiskolins, tai kokia jie iš to nauda, kad po 30 metų gal gaus gražos. Tai yra smulkmenos, kurios yra svarbios galvojant apie realią ekonomiką. Jeigu mes galvosime tik apie finansinio pasaulio e, pajamas ir pelną, tai gerai, tai galime tiesiog pūsti burbalą ir tiek. Tačiau galvodami apie realią naudą realioje ekonomikoje, tai susidursime su problemomis, jeigu nenustatysime labai griežtų sąlygų gero valdymo Tik tokiu atveju, manau, rinkos pasitikės. Patikimumo klausimas yra atskira problema. Mes patyrėme, kad įvertinant europinius finansinius e, instrumentus ir rinkos mus baudė tuo met, kai šių instrumentų nesusisėjame su patik su aiškiamis sąlygomis, su patikimumu. Na, vienas iš instrumentų yra vertinimas, tačiau nepamirškime projekto dydžio, investicinio lankstumo bei laikotarpio, per, kurio, per kurį bus gaunama investicinė graža. Jeigu tai nesižvelgsime, tai nieko gero neišeis. Tarptautinės investicinės bendrovės tikrai nori žinoti, kaip bus gaunamas pelnas, kas pasidalins sąnaudas, bei ar bus užtikrinimas patikimas finansavimas, ilgalaikis finansavimas. Be viso to abejoju, ar pajudėsime iš vietos. Pasigendu uh, išmanaus uh, ataskaitų teikimo bei aiškių kriterijų, kurios turėjo pateikti komisija. Nes tai, ką mes iki šiol sužinojome, ir aš paprašiau ekspertų nuomonės, ne vieno dabartinė dokumentai nemotivuotų investuoti savo pinigų. Ačiū. Ponas Graš. Ačiū kolegai Kančian, Kančian už jo pranešimą. Aš turiu porą techninio pobūdžio klausimų. Antrankos kriterijai, kaip suprantu, bandomajame etape Viskas priklauso nuo sąsojo su transeuropiniu tinklu, tai būtent kažko panašaus norėtumėme ir ateityje. Tai gerai, tačiau bendradarbiavimas su Europinius investicijų banku kiek keičiasi. Ar tai nereiškia, na gal nekalbėsiu taip kritiškai, kaip ką tik kolegas pasisakė, tai mane domina, koks bus EIB vaidmo, ar šio banko palaiminimas bus lemtingas pasirenkant projektus, kurie bus finansuojami? Ar bus pasirenkami projektai ir tik po to bus užtikrinamas jiems EIB finansavimas? Tai e, pirma. Dabar antra. Mes turime paralelinių instrumentų, pavyzdžiui, LGTT. Ar šie instrumentai tarpusavėje gali būti susiję, ar Galima naudoti tik vieną ar kitą. Trečia, mes kalbame apie multiplikatorių, kad jis gali siekti 15-20 kartų. Mane domintų komisijos nuomenė, ar tai vis dar įmanoma. Ir galiausiai paskutinis klausimas kolegai Kančian. Jo pranešme jį teisingai pamenu, jis norėtų eiti toliau, nei yra dabartiniai instrumentai, nei, dabar, nei tai, ką dabar gali siūlyti projektų ar euroobligacijos. Būtent, kad būtų tiesiogiai investuojama į infrastruktūros statybą. Mane domintų, kaip bus paskirtoma atsakomybė tarp investi, investuotojų, kas prisimins atsakomybę, ar komisija, ar uh, projektą vykdanti privati vieša bendrovė, ar patys investuotojai, ar kažkas kita. Ačiū. Pone Maisner. Ačiū. Manau, 12-13 metai yra bandomųjų projektų laikas. Tas laikas jau prasidėjo ir mums reikia jį tinkamai išnaudoti, nu, jeigu norime kažką nuveikti. Mes turime ambicingą projektą investuoti 30 milijonų ir išspausti 4,6 milijardo. Tai sakė, o, ta sakė Ole Rein ir minėjo, kad egzistuoja abejonės. Na, gal komisija galėtų taip realiau pažiūrėti į situaciją. Mes nemanome, kad bus įmanoma išspausti tiek pinigų, kad bus galima manoma pritraukti tiek pinigų. Aišku, kažkiek pritraukti pavyks. Tačiau, kaip suprantu, nenorime 230 milijonų investuoti į mažus atskirius projektus, kurie būtų įmanomi trumpo laikotarpio. Mes norime dar pridėti prie šių pinigų EIB finansavimą ir taip pritraukti investuotojus. Ar aš teisingai suprantu? Beje, mane domintų, ar komisija jau žino kažkokių konkrečių projektų. Nesivygia atsakymų, bet vis tiek klausiu. Ačiū. Prieš suteikiant žodį komisijai, aš norėčiau pasakyti tik tai tiek ponui Kančianui, kad pono Beno, Beino iškeltas klausimas, atsakant į klausimus, yra jeigu projektų obligacijos tokios, bus tokios sėkmingos, kodėl iki šiol mes tik tai girdime atsargumo perspėjimus iš finansinių institucijų pusės ir tokį, tokius neįsipareigojančius pareiškimus. Aš nežinau, aš gana anksti buvau vienas iš tų, kai ponas Baroso pasiūlė tuos, tas projektų obligacijas kaip sprendimą viskam. Ir kai vyko komitetų pirmininkų posėdis, iškėliau klausimą, ar tai yra teisingas kelias. Man atrodo, kad reikia įvairių sistemų balanso, projektų obligacijų, privačių viešų partnerysčių, kurios, kuriomis irgi piknaudžiaujama ir jos nesuveikia, ir taip pat ir tradicinio būdo mokėti už projektus, kas e, kartais ateina į madą ir išeina iš mados. Man atrodo, kad visa tai yra uh, įvairias spektras ir viską reikia įvertinti. Man atrodo, kad tos projekto obligacijos yra uh, tarsi panacėja viskam. Nemanau, kad taip yra. Kas komisijos vardu, kaip ten bebūtų. Apsispręskite, kas komisijos vardu norėtų pakalbėti. Ar galime mes, Brianai, trumpai abu? Gerai, aš žinau, kad e, tu esi ekspertas visose sritise, tai yra puiku. Ačiū. Atsiprašau, kad pirmas noriu kalbėti. Manau, kad viena iš problemų iškelta pristatant ankstesnį tyrimą yra ta, kad patirtis finansuoja ten projektus, rodo, kad yra įvairių trukdžių finansavimai, kai kas susijęs su administraciniais, koordinavimo trūkumo klausimais. Ir buvo kalbama apie vieną problemų, kai nepakankamas yra skirtas finansavimas projektams. Tai yra vienas iš aspektų, kurį bandoma uh, išspręsti, siūlėdami projektų obligacijas. Čia bandoma pritraukti institucinius investuotojus, draudimo bendrovės, pensijų fondus, investuotojus, kurie turi pinigų investuoti ilga, ilgam laikotarpiai. Ir mes norime įtraukti jas į infrastruktūros finansavimą, kad papildytume ar pakeistume finansavimą bankų paskolomis, kaip buvo praeit srityje. Kodėl bankai, kurie anksčiau projektavo, finansavo projektus, negalės pasiūlyti, negali pasiūlyti tiek, kiek reikės. Iš dalies, kad e, dėl to, kad tuo tarpu įvyko krizė, po krizės e, bankai pakeitė savo elgesį Be to, finansų sistemo reguliavimas keičia paskatas finansavimui. Tai buvo paminėta ir tame tyrimė, ir kai kurių parlamento narių pasisakymuose. Mes bandome papildyti šios finansavimo šaltinius, kadangi turime didesnių siekių, ir iš dalies pakeisti finansavimą iš paskolų siūlomų bankų. Prieš keletą minučių vienas parlamentaras paminėjo, kad tai nėra sprendimas projektams. Tai nėra sprendimas visiems. Kai kuriems projektams tai tiks ir taip pasiūlė ir vienas konsultantų, kuomet finansavimas iš kapitalo rinkos bus įmanomas, kitiems projektams tai nebus įmanoma. Todėl subsidijos turi būti pagrindinis būdas finansuojant infrastruktūrą. Bus ir kitų finansinių priemonių ar kitų formų, tačiau jos bus skirtoms tik kai kuriems projektams, kuomet mes pabandysime parūpinti papildomus šaltinius. Tai yra svarbiausias elementas, kai kalbam apie projektų obligacijas. Aišku, patys savaime, pačio savaime obligacijos visko neišspręs visų problemų susijusių su privačia vieša partnerystė ar EIB e veikimu. Nes čia girdėjau buvo irgi tam tikrą diskusiją apie EIB. Tačiau, kadangi bandomojų laikotarpių EIB pasirinkome partnerių, tai galiu pasakyti, kad, kad nėra lengvai nustatomų alternatyvų investicijų bankui iš esmės nekomentuosiu, tačiau EIB turi didžiulę patirtį finansuojant, finansuojant prioritetus, įskaitant e, projektus, įskaitant prioritetinius, taip pat buvo minėta galimybė stebėti ir plėtoti projektus. Būtent EIB ir lydi tuos projektus ir, ir jie papildo finansavimą iš biudžeto prisima tam tikrą riziką ir leidžia pritraukti naujus investuotojus, draudimo bendrovės ir pensijų fondas. Jie dar nėra pasirengę prisijungti, jie nesibeldžia durys, kažkas turi dėti pastangas, kad jos pritrauktų. Ir tas netikrumas, kurį sukuria pasiūlymo vėlavimas, tai yra vienas iš veiksnių, reitingavimą. Agentūros sako, kad reikia pamatyti detalės, tačiau investuotojams detalės pamatyti taip pat reikia. Investuotojams, draudimo bendrovėms, pensijų fondams, jiems taip pat reikia pamatyti detalės, o detalių nebus, kol nebus projektas patvirtintas. Taip, toks finansavimas tinka kai kuriems projektams. Jis yra svarbesnis po krizės negu prieš krizę ir Tai yra viena, tik vienas iš papildomų finansavimo šaltinių. Dėl konkretaus pasiūlymo, kurį pateikė ponas Kančianas, pagal dabartinę situaciją reikia mažinti biudžeto riziką. Pasiūlymas, kad sąjunga išleistų obligacijas finansuoti projektus, sukurtų e, įsipareigojimus biudžetui. Biudžetas nėra taip suformuotas, kad būtų galima numatyti ten įsipareigojimus ateičiai. Todėl mes pasiūlyme tokią sistemą, kad biudžetas naudojamas su tam tikra priemonė, tačiau su tam tikromis ribomis, kad žinotume, kokie įsipareigojimai tenka biudžetui. Pas, pas būtų numatyti E, įsipareigojimai ilgam laikotarpiui, todėl bandovajam laikotarpiui to neįmanoma padaryti. Kaip žinote, jau dabar kūrėme, sukūrėme tam tikrus įsipareigojimus biudžete, įsikižatami e, į kovą su finansinė krize. Aš kaip e, Europos finansinio stabilumo mechanizmo direktorius atsakingas už tas obligacijas, kurios išleidžiamos padėti Ispanijai, Portugalijai ir panašiai. Mes galime sukurti tokias e, e įsipareigojimus nenumatytoms aplinkybėms, tačiau neturime daug erdvės. Tai darant, tokia kryptimi negalime kol kas eiti. Reikia žinoti konkrečiai, kokia kyla biudžetui rizika, kitaip e, Europos Sąjungai kils finansinė rizika apskritai. Ačiū. Ponas Pakė. Ačiū, ponia pirminkė. Trumpai papildysiu klausimus dėl projektų finansavimo projektų obligacijomis. Kaip sakė kolega, tai yra vienas iš elementų iš visų priemonių finansuoti projektus. Ir tyrimė, kuris buvo aptartas visai neseniai, vienas iš signalų ir buvo, viena ir minčių ir buvo, kad būtent e, naudoti mišrius finansavimo priemonės, subsidijas ar e, kartu su projekto obligacijomis. Ir reikia projektų vykdytojus e, supažinti su įvairiomis įmanomomis priemonėmis ir naudoti visą priemonių rinkinį, kad plėtoti projektus taip, kad jie atitiktų finansinės priemonės. Atsakymas yra tai, kad tas, kad bandomojo laikotarpiu projektai e, apims e, vairius e, TNT projektus ir pagrindinį tinklą ir kitus tinklus. Tai bus projektai, kurie jau yra rengiami ir investicijų bankas ir dabar su projektų propaguotojais analizuoja, kurie projektai galėtų panaudoti obligacijas, tačiau komisija su investicijų banku e, kol kas e, dirbs daugiau ties strateginiais projektais, e, atsižvelgiant į pagrindinio tinklo strateginius prioritetus. Ir čia pamatysime, kiek mes galime naudoti projektų obligacijas, kur būtina, kur galima panaudoti LGTT, taip pat subsidijas iš nacionalinių biudžetų ar iš ES TNT projektų. Darbas rengiant šiuos projektus bus skirtas ir bandomajam laikotarpiu, nors jis yra trumpas. Labai turėsime atidžiai padarb, pad, pasidarbuoti su Europos investicijų banku ir to bandomąjį laikotarpio rezultatus pritaikyti Europos sujungimo e, priemoniai, kuri, kaip, kaip tikiuosi, bus patvirtinta jau kitą mėnesį, numatant tinkamą finansavimą ir nemažą dalį finansavimo gauti iš naujoviškų priemonių. Mes siūlome 200 milijonų transportui iš viso TNT projektų lėšų. Kalbantis su Europos investicijų banku, mes nusprendėme, kad bendrajam laikotarpiu tokio finansavimo pakaktų, o didesnės sumos būtų skirtos iš Connecting Europe priemonės per kitą finansavimo laikotarpį. Manau, kad atsakiau į daugumą klausimų. Paskutinis dėl sprendimų prieimimo valdymo. Man atrodo, kad esame apie tai komitete šiame kalbėję. Galų gale Europos investicijų balansas, investicijų ba, bala, banko balansas e, prisima riziką. Taigi, taip bus ir dabar. Ir šią prasme kitų institucijų atsakomybė ir komisijos taip pat yra užtikrinti, kad dirbtume su projektais, juos suformuotume, sukurtume ir po to bankas galėtų juos išlaikyti ir panaudoti finansinės priemonės investicijų sistemos naudai, kad projektas taptų realybę. Noriu padėkoti Jums, ponia pirmininkė, pranešėjai, taip pat už darbą ties e, projektų obligacijomis. Tai yra mums svarbi priemonė, laiko yra labai nedaug tiek parlamente, tiek taryboje. Ir aš iš tikrųjų Jums dėkoju, nes atsiranda perspektyva, kad ši priemonė bus jau prieinama vasarą, kad galėtume pradėti bandomai etapą Ir žinoma, mes bet kada jau patvirtinus šią priemonę vėliau jūs informuoti apie projektus, kurie bus išlaikyti bandomajame etape ir kad galėtume aptarti pamokas ir toliau dirbti. Pone Kančianai, ar norite ko nors papildyti? Credo che valga la pena di, di, di aggiungere qualche cosa. Ačiū. Na, Gal kažką ir būtų verta pasakyti. Aš nenorėjau, kad e, būtų mano pasiūlymas suprastas, kad visa Europos Sąjunga, plačiai prasme, patrauktų finansinės rinkas. Tikrai ne. Aš noriu šį instrumentą e, kitaip išplėsti. Noriu inicijuoti diskusijas ir jos aiškinti, ar mes norime eiti į rinką, kaip norime tą daryti, kaip reikia pritraukti novatoriškas bendrovės, kurios padėtų finansuoti projektus, ar viską turėtų finansuoti pati Europos Sąjunga. Taigi mes norime bandyti pakeisti situaciją ir tą darys, bandau daryti diskusijų pagalba. Mes daug kalbame apie struktūrą infrastruktūros finansavimą. Jeigu finansuosime paskolų pagalbą, tai mes prasiskolinsime. Tačiau dabar kažkas panašaus vyksta savivaldybių lygmenių, kur dalis projektų finansuojama privačių finansuotojų lėšomis. Na, e, tačiau mes galime galvoti ir apie įvairius e, bendro finansavimo variantus, kai dalis būtų iš obligacijų, dalis iš privačių lėšų, dalis tiesiog iš bendrijos biudžeto. Na, mes galime bandyti keisti finansavimo sistemą, finansinius instrumentus, tačiau viso to rezultatas būtų, kaip įmanoma, aktyviau įtraukti privatų sektorių. Tas įtraukimas priklausys nuo pasirinktos finansavimo sistemos. Reikia išsiaiškinti, ar mes esame pasirengę žengti šį žingsnį, ar mes pasirengę leisti tiesioginės obligacijas. Nors štai ką priminti, 93 metais buvo sukurti du obligacijų instrumentai Europos Sąjungoje. Ir šios obligacijos buvo garantuojamos Europos Sąjungos. Tai buvo ilgalaikės obligacijos ir jos buvo skirtos ilgalaikiams projektams, turintiems strateginę reikšmę finansuoti. Šios obligacijos buvo skirtos e, projektams įgyvendinti, buvo finansuojamas iš Europinio finansavimo fondo. Tai buvo bandymas išleisti tiesioginės obligacijas. Aš norėčiau artimiausių metų išsiaiškinti, ar egzistuoja pasirengimas tokias obligacijas leisti. Na, aš bandau šiam pasiūlymui suteikti daugiau turinio. Šis dokumentas turi būti apie patrauklų finansinį instrumentą, jis turi e, būti toks, kad verslo planui būtų įdomus, kad jis padengtų dalį išlaidų. Na, norime finansuoti projektą, tačiau nėra pinigų. Tačiau sako, kad negaliu pasiskolinti, nes nėra galimybių, nežinau ar bus graža, tačiau galima bandyti garantuoti tas išlaidas ir tokiu būdu ateityje garantuoti finansinę gražą. Ačiū. Pakeitimų patikimo terminas kovo 6 diena, 27 kovo balsuosime komitete. Biudžeto komitete balsuojama bus 24 balandžio, taigi pakeitimai 6 kovo, transporto komitete 27 kovo balsuosime. Dėkoju ponui Kančian. Baigėme popietinę sesiją. Dabar vyks koordinatorių posėdis. Po dešimties minučių jį pradėsime. Dabar dešimties minučių pertrauka, o e, tie, kurie neturi sugrįžti koordinatorių posėdį, su jais atsisveikinu.